balsuoti. Ar visi įsidėjote korteles? Pirmiausia, išbandysime balsavimo aparatūrą. Pradedame balsuoti. Paspauskite laimingąjį mygtuką.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 Viena kortelė dar nebalsavo. Aš tai sakau dėl to, kad gali būti aparatas sugedęs. Ar visi jau paspaudėte po mygtuką? Aš nerimauju, nes įkištos 44 kortelės, tačiau paspausti 43 mygtukai. Ar pas kažką nedega lemputė? Gal kažkas trumpam išėjęs, baigiame balsuoti. 38 patenkinti, vienas nepatenkintas ir keturi susilaikė. Taigi balsuojame dėl mano pranešimo. Nežinau, ar turėčiau pirmininkauti, bet e, e, komiteto vardu aš pabūsiu pirmininkė. ISA 22. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, Kešmirkasis pakeitimas atmestas. A kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 47 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 48 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 49 už, prieš, susilaiko patvirtintas atmestas, 50 už, prieš susilaiko atmestas, 51 už, prieš susilaiko. Man atrodo atmestas, bet geriau patikrinkime. Pradėme balsuoti dėl 51, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. Atmestas. 16 už 27 prieš. Pakeitimas žodžiu A. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Dešimtasis pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. Vienuoliktas už, prieš susilaiko patvirtintas. Dvyliktas už, prieš susilaiko patvirtintas. B kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 54 už, prieš susilaiko patvirtintas 14 už, prieš susilaiko patvirtintas 55 už, prieš susilaiko atmestas 56 už, prieš susilaiko atmestas 57 už, prieš susilaiko atmestas 58 už, prieš susilaiko patvirtintas 59 už, prieš susilaiko. Patikrinkime 59. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame. Patvirtintas 28 už, 15 prieš. 60 už, prieš susilaiko atmestas 15 už, prieš susilaiko patvirtintas 16 už, prieš susilaiko patvirtintas 17 už prieš susilaiko patvirtintas. C kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 19 už prieš susilaiko patvirtintas. 61 už prieš susilaiko atmestas. 62 už prieš susilaiko atmestas. Bet patikrinkime, nes atrodo mažai buvo pakelta rankų. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Vieno EPP balsų per daug, vis tiek didelė persvara patvirtinta, 303 prieš 12. 20 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. D kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas 22 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime 22. Tikriname 22 pakeitimo balsavimą. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 28 už 16 prieš. E kompromisas kas už. Prieš susilaiko patvirtintas. F kompromisas kas už prieš susilaiko patvirtintas, G kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, regi 5 kas už, prieš susilaiko, man atrodo, patvirtintas, bet patikrinkime. Pradame balsuoti. Regi 5. Balsavimas baigiamas, patvirtinta, 301 prieš 11. Regi 8 sako pirmininkė. Atsiprašau, regi 6, kas už, prieš susilaiko patvirtintas, regi 7, kas už, prieš susilaiko patvirtintas, 23 už, prieš susilaiko patvirtintas, 1 už, prieš susilaiko patvirtintas, 24 už, prieš susilaiko atmestas, 2 už, prieš susilaiko patvirtintas patvirtintas 25 už, prieš susilaiko. Patikrinkime balsavimą dėl šio pakeitimo. Beje, pirinkės balsavimas rašė, čia yra pliusas. Jeigu nežinote, paskutinę minutę pakeistą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtintas 25 už 18 prieš. 26 už prieš susilaiko patvirtintas. H kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 30 už, prieš susilaiko patvirtintas. Regi pirmas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtasis už, prieš susilaiko patvirtintas. 31 už, prieš susilaiko atmestas. 33 už, prieš susilaiko atmestas, 34 už, prieš susilaiko atmestas, 35 už, prieš susilaiko patvirtintas, 37 už, prieš susilaiko atmestas, 5 už, prieš susilaiko patvirtintas, 38 už, prieš susilaiko atmestas. Į kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas, 41 už, prieš, susilaiko atmestas, J kompromisas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, L kompromisas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Gerai, balsuojame dėl tekstos pakeitimas elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar jūs balsavote? Balsavimas baigiamas. 41 už, 1 prieš, 2 susilaikė. Dėl teisėvaros rezoliucijos vėl balsuojame, pradėme balsuoti. Dar balsuojame vienu EPP balsu per daug. Ar jūs įbalsavote? Balsavimas baigiamas. Netiek daug žmonių kaip anksčiau. Balsavimas baigtas. 39 už. Niekas nebalsavo prieš, du susilaikė. Labai ačiū. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams. Ir darbuotojai, kurie sunkiai dirbo. Toliau pereiname periname prie balsavimo dėl Marian Tyson pranešimo dėl bendrosios konsoliduotosios pelno mokesčio bazės. Pirmiausia, balsavime bloku dėl pakeitimų 14, nuo 14.39.59, kas už, prieš susilaiko atmesta. Kompromisas A, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. B kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Dabar perėmame prie 15 puslapio. C kompromisas. Kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Dabar 18 puslapis. Blokų balsuojame panaikinti konsolidaciją blokų. Kas už, prieš 18 puslapis konsolida, konsoliduotas blokas nuo 101 iki kažko 25 puslapyje. Konsolidacijos panaikinimas. Kas už? prieš susilaiko atmesta. Šitas blokas atmestas. Ar norite patikrinti? Gerai, patikrinsime. Pradėjome balsuoti, aš nieko prieš, čia svarbus dalykas. Geriau būti tikriems, kaip čia buvo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas atmesta. 31 prieš 12 už. 25 puslapis 100. 105 už, prieš susilaiko atmestas. 119 už, prieš susilaiko atmestas. 121 už, prieš susilaiko atmestas. 147, 8 ir 9 už, prieš susilaiko atmesti. 150 ir 51 už, prieš susilaiko atmestas. 152 už, prieš susilaiko atmestas. 153 už, prieš susilaiko atmestas. Imko 13 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 154 už, prieš susilaiko atmestas. 155 už, prieš susilaiko patvirtintas, 156 už, prieš susilaiko atmestas, 14 imko 14 kas už, prieš susilaiko atmestas, 157 už, prieš susilaiko atmestas, 158 už, prieš susilaiko atmestas Patikrinkime 158. Pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 24 už, 20 prieš. Pirmoje eilėje kontroliuokite save. 159 už, prieš, susilaiko, atmestas. Imko 15 už, prieš, susilaiko, atmestas. 160 už, prieš, susilaiko, atmestas. Kompromisas D už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau 189 už. Atsiprašau. Atkrito Toliau 210 iki 12, kas už? 189 atkrito Žampolį, dabar 210. Viskas gerai? 210. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. 212 už, prieš, susilaiko atmestas, 213 už, prieš susilaiko atmestas, 214 už, prieš susilaiko atmestas, 216 už, prieš susilaiko atmestas, 217 už, prieš susilaiko atmestas, 227 už, prieš susilaiko atmestas, 228 už, prieš susilaiko atmestas, 230 už, prieš susilaiko atmestas 221 už, prieš susilaiko atmestas 245 už, prieš susilaiko atmestas 249 už, prieš susilaiko atmestas 251 už, prieš susilaiko atmestas 252 už, prieš susilaiko atmestas 254 už, prieš susilaiko atmestas 255 už, prieš susilaiko atmestas 256 už, prieš susilaiko atmestas. Patikrinkime 256, nes mažai rankų buvo pakelta. Ačiū ir visi balsavote, baigėme balsuoti, atmestas 16 už, 28 prieš. 257 už, prieš susilaiko patvirtintas 258 už, prieš susilaiko atmestas 260 už, prieš susilaiko atmestas 262 už, prieš susilaiko atmestas 263 už, prieš susilaiko atmestas 264 už, prieš susilaiko atmestas 266 už, prieš susilaiko atmestas 267 už, prieš susilaiko atmestas. 268 prie, už prieš susilaiko atmestas. 270 už prieš susilaiko atmestas. 9 už prieš susilaiko patvirtinta. Imko 17 už prieš susilaiko patvirtintas. 274 už prieš susilaiko patvirtintas. Atmestas. 2, 7, 5, 6, 7 ir 8. Už, prieš, susilaiko atmestas. 279 už, prieš susilaiko atmestas 280 už, prieš susilaiko atmestas 281 už, prieš susilaiko atmestas 282 už, prieš susilaiko atmestas 283 už, prieš susilaiko patvirtintas, 284 už, prieš susilaiko atmestas, 285 už, prieš susilaiko atmestas. Kompromisas E už, prieš susilaiko patvirtintas, toliau. Pakeitimas 340, 41 ir imko 23 jie atkrito. Toliau 369, 370 kalbiniai, 373 už, prieš susilaiko. Man atrodo patvirtintas, bet reikia patikrinti. Trys, septyni, trys. Ar visi balsavote? Pasavimas baigtas. Patvirtina 36 už 4 prieš. Gerai. Atrodo pasikeitė nuomonės. 379, 80, 81. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 390 už, prieš susilaiko atmestas 24 imko plus, už prieš susilaiko, man atrodo, kad patvirtinta. 391 3 ir 4 už, prieš susilaiko atmestas. Imko 25 už, prieš susilaiko patvirtintas. Marijan. Atsiprašau, pirminkė. 400, nuo 403 iki 408 aš neteisingai pademonstravau, parodžiau, kaip reikia balsuoti. Čia turėtų būti neįgiamas balsavimas. Kodėl? Komisija turi spręsti. Tai čia kalbame apie dele, deleguotosius aktus ir mes įgaliojame komisiją e, deleguotus aktus taikyti, o pakeitimas reikalauja, kad parlamentas būtų įtrauktas ir tuomet mes būtume atsakingi už visas techninės detalės. Nemanau, kad mes turime galimybių tai daryti ir turime tam tikslui tą institucinį sustarimą. Aš prieš šiuos pakeitimus, tačiau, aišku, spręsti komiteto. Jeigu komitetas mano kitaip, tai gerai, bet aš siūlau balsuoti prieš šiuos pakeitimus. Čia neturėtų būti pliusas, o minusas. Nuo 43 iki 6 už, prieš susilaiko atmestas. 47, 48 už, prieš 407 ir 408 už, prieš susilaiko atmestas. 409 ir 26 už prieš susilaiko patvirtinta. 410 kalbinis F kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 28 pakeitimas Imko. Kas už, prieš susilaiko atmestas. 421. Kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 425. Kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 17. Kas už, prieš susilaiko atmestas. 18 už, prieš, susilaiko, atmestas. 19 už, prieš, susilaiko, atmestas. Pirmasis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Jis atkrito. 20. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 21. Už, prieš, susilaiko, atmestas. 23. Už, prieš susilaiko atmestas. 25 už prieš susilaiko patvirtintas. 27 už prieš susilaiko patvirtintas. 28 atkrenta, 29 už prieš susilaiko patvirtintas, 30 už prieš susilaiko atmestas, imko trečias už, prieš susilaiko patvirtintas, kažkas pavarmėjo blokų, bet negalime. 41 už, prieš, susilaiko atmestas, antrasis už, prieš, susilaiko patvirtintas, imko ketvirtasis už, prieš, jis atkrito, atsiprašau. 49 už, prieš, susilaiko atmestas, 50 už, prieš, susilaiko patvirtintas, ketvirtasis už, prieš, susilaiko. Patikrinkime balsavimą dėl ketvirtojo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas, patvirtinta 26 už 18 prieš. Imko 5 atkrenta. Mūsų penktasis pranešėjos už. Prieš susilaiko patvirtintas. Imko 6 toks pats. 52 už Atkrito, atsiprašau. 58 už, prieš, susilaiko, atmestas. 61 atkrito. 62, ne. 62 už, prieš, susilaiko, atmestas. 63 ir 4 už, prieš, susilaiko, atmestas. 65 kas už, prieš susilaiko atmestas 66 už, prieš susilaiko atmestas 67 už, prieš susilaiko atmestas 68 už, prieš susilaiko atmestas 69 už, prieš susilaiko atmestas 70 už, prieš susilaiko atmestas 72 už, prieš susilaiko atmestas 73 ir imko 7 už, prieš, susilaiko atmestas, 74 už, prieš, susilaiko atmestas, 76 už, prieš, susilaiko atmestas, 77 už, prieš, susilaiko atmestas, 6 už, prieš, susilaiko patvirtintas, imko 8 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 82 už, prieš sus, susilaiko atmestas. Imko 10 už, prieš susilaiko patvirtintas. 83 už, prieš susilaiko atmestas. Kompromisas G už, prieš susilaiko patvirtintas. 91 atkrenta. Imko 11 ir 89 už, prieš susilaiko patvirtintas patikrinti. Marijan. Atsiprašau, pirmininkė, man atrodo, balsarašė yra klaida. 89 atkrenta, nes balsavome už F kompromisą. 89 prašo taikyti peržiūros sąlygą po trejų metų. Mes balsavome, kad mes norime peržiūros po penkerių metų. Taigi, 81 atkrenta. Žinoma, kad 21 atkrenta, bet mes balsuojame dėl 11 ir 89. Viskas gerai. Dabar patikrinsime balsavimą dėl IMCO 11 ir 89, kurie yra identiški. Taigi, susigaudote visi? Taigi, balsuojame, balsuojame. 11, IMCO 11 ir Olio Šmito 89 pakeitimas. Ar visi balsavote? Ar dar kas nors balsuos? Baigiame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta 30 už, 13 prieš. Aha, kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Balsuojame dėl teksto su pakeitimais elektroniniu būdu Vieną PP balsų per daug. Ačiū. Dabar dviem. Balsavimas baigiamas. 35 už, 7 prieš, 1 susilaikė. Dėl teisėkuros rezoliucijos balsuojame elektroniniu būdu taip pat. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 35 už, 7 prieš, vienas susilaikė. Sveikiname Marian ir visus kitus. Filip, yes. Filipai, prašom. Pirmininkė, skaidrumo dėliai pa pažadėjau pranešėjai pakviesti ją vakarienės. Nežinau, ar čia skaitosi korupcija, bet noriu, kad visi žinotumėt. Marian, yeah. <laughs> Uh, Pirmininkė, aš prieimu Filipo pakvietimą, tai viena, o antra, Iš tikrųjų esu dėkinga visiems kolegoms. Ekon komitete šis dokumentas buvo labai sudėtingas, buvo daugiau nei 400 pakeitimų, pradinės įvairių frakcijų pozicijos labai skyrėsi, tačiau kalbėjomės vieni su kitais, pasiekėme kompromisu ir manau, kad rezultatas iš tikrųjų yra ma matomas ir akivaizdus. Man atrodo, kad komisijai dabar įkvėpsime didesnių ambicijų nes žinome, kad dirbantiems su taryba nelabai lengva surasti bendrą poziciją. Tačiau dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams, visiems kolegoms. Manau, kad visi kartu mes e, nudirbome labai didelį darbą. Ačiū. Thank, thank Ačiū. Aš esu tikra, kad taryba turėtų pasižymėti, kad buvo patvirtintas dokumentas didžiąją daugumą. Dabar prie sekančio balsavimo punkto. Lėmai. Aš tiesiog norėjau padėkoti frakcijos, socialdemokratų frakcijos vardu Marian Tisen. Nežinau, ar jį manęs klausosi. Atrodo, iškilo problemų, sako pirmininkė, nebuvo vertimo. Arba ne visi girdėjo. Į anglų kanalą jau kažkokia kita kalba, ne anglų kalba. Na, dabar jau atrodo atsistatė kanalai savo vietas. Liemai, prašom. Aš tiesiog norėjau padėkoti Marian Tysen už tokį puikiai atliktą darbą, už lankščias pozicijas jos, nes tikrai sudėtinga buvo pasiekti tokio kompromiso. Ir dabar štai tokiu plačiu pritarimu pasiektas kompromisas padės parlamentui siekti savo tikslų taryboje. Ačiū, Marijan. Ačiū. Dabar pereiname prie omnibus antrojo balsavimo. Balsavimo sąrašas šiek tiek pasikeitė todėl kad iš pradžių pamiršome įtraukti teisėkros rezoliucijos pakeistą tekstą tačiau aš atsižvelgsiu į tą apsižiūrėjimą. Tikiuosi, kad visi dabar turite, turite patikslinimus. Pirmasis pakeitimas. Dėl jo nebalsuojame, tai yra techninis pakeitimas. 25 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Kompromisas A, kas už prieš susilaikė priimta. 27 kas už nuo 27 iki 31 kartu, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 32 atsiimamas, 33, 36, 30, 45, kas už, prieš susilaikė, priimta. Kompromisas B, kas už, prieš susilaikė, priimta. 315, kas už, prieš susilaikė, priimta. 383 kas už prieš susilaikę priimta. 403 kas už prieš susilaikę priimta. 46 kas už prieš. 46, 48 už prieš susilaikę priimta. Kompromisas C kas už prieš susilaikę priimta. 50 kas už prieš susilaikę priimta. 51 ir 52 kartu kas už prieš susilaikę priimta. Kompromisas D, kas už prieš susilaikę priimta. Kompromisas E, kas už prieš susilaikę priimta. 56 kompromisas F, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar jūsų nebematau, reikia sudėti akinius. 56 ir 58. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. 335. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. Kompromisas G. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. 64.5. Kas už? prieš susilaikė priimta. Kompromisas H, kas už prieš susilaikė priimta. 68, kas už prieš susilaikė priimta. 339, kas už prieš susilaikė atmesta. 69, kas už prieš susilaikė priimta. 340, kas už prieš susilaikė atmesta. 70, kas už prieš susilaikę priimta. 71. Kas už prieš susilaikę priimta. 72. Kas už prieš susilaikę priimta. Kompromisas į. Kas už prieš susilaikę priimta. 342. Kas už prieš susilaikę. Pasitikrinkime. 342. Visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 73. Ir 74. Kas už? Prieš susilaikę. Priimta. 343. Kas už? Prieš susilaikę. Atmesta. 75. Už. Prieš susilaikę. Priimta. 345 U. Nebalsuojame dėl jo. 76 už. Prieš susilaikė. Priimta. 347 už. Prieš susilaikė. Atmesta. Kompromisai J ir K. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. Dabar balsuojame dėl 78-80 kartų, kas už prieš susilaikė priimta. 3. Ar atkrinta jis? Ne. Balsuojame dėl 371 pakeitimo už prieš susilaikę. Galime balsuoti dėl 371. Taigi, kas už? Prieš. Susilaikė. Neaišku, reikia pas, pasitikrinti. Visi balsavo. Baigėme balsuoti. Atmesta. 375 už prieš susilaikė. Turbūt atmesta, bet galime pasitikrinti. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. 80, 18 už ir 22 prieš. 81 yra antras, už, už prieš susilaikė priimta. 83 su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaikė priimta. 86. Galime dėl jo balsuoti, taigi už prieš susilaikė priimta. 37 Ar 83 buvo priimtas? Taigi atkrinta tada. 373. Kas už? Atkrinta ir šitas. 84, 85. Kas už? ir 87, kas prieš susilaikė priimta. 88, kas už prieš susilaikė priimta. 89 už prieš susilaikę priimta. 90 kas už prieš susilaikę priimta. 91, 97 kartu kas už prieš susilaikę priimta. 377 už prieš susilaikę atmesta. 98 už 98 iki 109 kartų kas už prieš susilaikė. Nežinau, kas ten kairėje vyko. Už. Tai priimta reiškia. 378 už, prieš susilaikė, atmesta. 379 už, prieš susilaikė, atmesta. 380 už, prieš susilaikė, atmesta. 3 81 už prieš sus, susilaikė atmesta, bet reikia patikrinti. Trys aštuoni vienas, ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta 15 už 27 prieš. 382 už prieš susilaikė. Atmesta. Kompromisas L su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas ten per pasitarimai vyksta? Na, palaukim, kol jie baigsis. už, prieš, susilaikė, man neaišku, bet atrodo, kad priimta. Einame prie Dabar balsuosime dėl kompromiso M kuris irgi yra su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Dabar kompromisas M be jokių pakeitimų. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Vienas, trys, penki iki vienas, penki, du. Kas už? prieš susilaikę priimta. Toliau 407, kas už prieš ne. 407. 23 puslapyje už prieš susilaikę priimta. 153 iki 157 kas už 153, 157, kas už prieš susilaikė priimta. Kompromisas N, kas už prieš susilaikė priimta. 161 už, iki 166, kas už prieš susilaikė atmes, priimta. Kompromisas O už prieš susilaikė priimta. 170, 172 iki 76, kas už prieš susilaikė priimta. Kompromisas P, kas už prieš susilaikė priimta. 179 už prieš susilaikė priimta. Kompromisas Q už prieš susilaikė priimta. 181 už prieš susilaikę priimta. 422 už prieš susilaikę priimta. Kompromisas ER už prieš susilaikę priimta. Vienas 88 ir 189 už prieš susilaikę priimta. Kompromisas S už prieš susilaikę priimta. 191 iki 200 pakeitimo už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas T už, prieš susilaikė priimta. 202 už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas U prie, už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas V už, prieš susilaikė priimta. 435 už prieš susilaikė atmesta. 211 iki 228 ir 436, kas už juos visus prieš susilaikė priimta. Dabar kompromisas e, dvigubaviai. Kas už prieš susilaikė priimta. 230 iki 236, kas už prieš susilaikę priimta. Keturi, trys, septyni už prieš susilaikę atmesta. Du, trys, septyni už prieš susilaikę priimta. 238 iki 255, kas už prieš susilaikę priimta. Kompromisas X kas už, prieš susilaikė priimta. 263 iki 270, kas už, prieš susilaikė priimta. 271 už, prieš susilaikė priimta. Taigi jūri vienas atkrenta. Kompromisas į, kas už prieš susilaikė priimta priimta. Kompromisas Z už prieš susilaikę priimta. Du septyni devini už prieš susilaikę priimta. Du aštuoniasdešimt už prieš susilaikę priimta. Kompromisas AA kas už prieš susilaikę priimta. Kom, kom, du Palaukite, kompromisas AB, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 282, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 283, už, prieš, susilaikė, priimta. 284 už, prieš susilaikę priimta. 285 už, prieš susilaikę priimta. 472 už. 472 kas už. Prieš susilaikė priimta. 286 atkrenta. 287 kas už. Prieš susilaikė priimta. 288 už. Prieš susilaikė priimta. 289 už. Prieš susilaikė priimta. 290 už prieš susilaikę priimta. 292 už prieš susilaikę priimta. 292 už prieš susilaikę priimta. 2 už prieš susilaikę priimta. 293 už prieš susilaikę priimta. 3 už prieš susilaikę priimta. 294 atkrenta. 295 atkrenta. Ketvirtas atsimtas. 296 už prieš susilaikę priimta. 297 yra identiškas. 297 ir 298 A, yra tokie patys už prieš susilaikę priimta. Penktas už prieš, už prieš susilaikę priimta. Šeštas už prieš susilaikę priimta. Septintas už prieš susilaikę priimta. Aštuntas už prieš susilaikę priimta. Ar 269 buvo priimtas? Taigi balsuojame dėl 300 už prieš susilaikę priimta. 9 už prieš susilaikę priimta. 10. Viens, o, už prieš susilaikė priimta. 11. Už prieš susilaikė priimta. 12. Už prieš susilaikė priimta. 13. Už prieš susilaikė priimta. 301. Už prieš susilaikė priimta. 14. Už prieš susilaikė priimta. 303. Už prieš susilaikė priimta. 15. Už. Ne, jis atkrinta. 16 už, prieš, susilaikė, priimta. 305 atkrenta, 17 už, prieš, susilaikė, priimta. 306 už, prieš, susilaikė. Atrodo, kad nelabai aišku, pasitikrinkime. Vienu balsu per daug iš EPP frakcijos, kas nors išsijung, išsimkit kortelę. Ačiū. Ar visi balsavote? 19 už 22 prieš, taigi atkrenta. 18 už prieš susilaikę priimta. 307 už prieš susilaikę priimta. 19 už prieš susilaikę priimta. 308 už prieš susilaikę priimta. 20 už prieš susilaikę priimta. 309 už prieš susilaikę priimta. 310 už. Pabandykime iš naujo. 309 už prieš susilaikę. Pasitikrinkime dėl

Čia nurodoma, kad reikėtų balsuoti prieš. Gerbiama pirmininkė, dabar mes norėtume išsiaiškinti, dėl kokio teksto balsuojame. Jeigu dėl 309, tai EPP už, jei dėl 310 pakeitimo, tai EPP prieš. Tai dabar dėrėtų mums išsiaiškinti, dėl ko balsuojame. Right, Mes balsuojame dėl 310 pakeitimo. Pranešėjo sąraše padėtas minusas ir taip pat vienu per daug EPP balsuoja. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta 20 už 23 prieš. 311 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Man atrodo atmesta. Pasitikrinkime. Gal ir neatmesta vis dėlto. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. 3.12. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Dabar yra žodinis pakeitimas dėl 28 konstatuojamos dalies. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 21. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 22. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 313. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. 23, kas už, prieš susilaikė, priimta. 24, už, prieš susilaikė, priimta. Dabar balsuojame dėl pakeisto teksto. Elektroniniu būdu balsuosime. Dėl pakeisto teksto. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 38 už, 5 prieš. Niekas nesusilaikė. Dabar teisėkuros rezoliucija. Dėl jos balsuojame. Pradedame balsuoti dėl teisėkuros rezoliucijos. Balsuokite. Balsuokite. Palaukite minutę. Vienu APP e per daug balsų. Ačiū. Baigiame balsuoti. Ar 37 už, 5 prieš, niekas nesusilaikė. Palaukite sekundėlę. Aš turiu pasitikslinti savo užrašus. Ačiū. Sveikiname pranešėją. Balsavimas buvo sudėtingas, dabar prašau, mes vis dar turime darbo, taigi nešnekėkite, pranešėjai žodis. Äh, Aš labai trumpai norėjau pasisakyti. Norėjau tiesiog padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams. Turiu pasakyti, kad man buvo tokį techninį pranešimą parengti tikras iššūkis. Manau, kad visiems kartu puikiai pavyko kartu dirbti ir aš esu netgi labai patenkintas rezultatu. Dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams už puikų darbą. Pirmininkė. Labai ačiū. Um, Žinau, kad dar nebaigėme. Svenas norėjo pasakyti, o po to pranešėjai žodis. Mėly kolegos, aš taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams bei daugumai parlamentarų už puikų bendradarbiavimą. Manau, kad kompromisai daugmaž vienbalsiai buvo patvirtinti netgi. Tačiau kai kas nutiko mums bedirbant kartu, to dar nesu niekada matęs. Pirmiausia, išsiskyrė didžiulė e, dauguma tarp šešėlinių pranešėjų dėl kai kurių klausimų. Ir nepaisant mokslinių įrodymų, kurių buvome gavome, ir nepaisant daug publikacijų šioje srityje, mes ėmėmės e, rizikos dėl draudimo sektoriaus mokumo Europoje. E, Na ir galiausiai gavosi taip, kad e, šį klausimą palaikėme. Turiu taip pat pasakyti, kad naujas dalykas buvo tai, kad kompromisinis tekstas buvo renktas bendradarbiaujant su pramonės atstovais ir visuose etapuose. Tai yra neįprastas dalykas. Ir labai keista, kad daugumos pozicijos pasikeitimas buvo spaudai e, pateiktas prieš tai sužinant šešėliniams pranešėjams. Na, pranešėjas su mumis elgėsi tinkamai, bet kai kurie klausimai turi būti prieš tai aptarti koordinatorių posėdėje, prieš atskleidžiant informaciją viešai. mums juk vis dėlto reikalingi saugikliai. Čia man visą tai panašu buvo į lobistų festivalį kažkokį tai. Manau, kad dėrėtų labiau mums tarpusavė koordinuoti savo pozicijas. Piterį, jūs žodžio paprašėt. Aš norėjau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Parengtas puikus e, paketas, kuriam visi pritarėme. Jeigu pažvelgsime į pirmo lygio komplikacijas tekste, e, kas buvo pateiksta teisiniam įvertinimui, viskas tapo cirko uh, e, sudėtingų uh, e, pratimų. Ir aš uh, noriu pasakyti, kad pranešėjas susidūrėjo su visko puikiai, nors ir buvo kitokių komentarų iš parlamento įvairių pusių. Tačiau per praėjus 20 metų, kai aš esu parlamente, matau, kad įvyko įvairių dalykų, tačiau mes esame demokratiškas parlamentas ir darbo grupė iš tikrųjų nepasakė tokio balanso, kuris pareikštas dabar buvo nuomonių skirtumų. Na, o kai dėl mokslinės analizės su ilgalakėmis garantijomis, tai aš nesu įstikinęs, kad gavome visus atsakymus, kurių reikia. Tačiau reikia siekti pažangos ir man malonu, kad mums pavyko pasiekti kompromisą. Taigi sveikinu Dėkuoju ponui Belcui, Balcui ir šešėliams pranešėjams taip pat. Ačiū. Turime turėti galvoje, kad kai kalbame apie tai frakcijose, viskas gana dažnai pasikeičia ir gali būti sunku visada susigaudyti, kokia linkme pas, bus pasukta. Įvyko balsavimas, didelę balsų daugumą balsavimą už ir noriu paklausti pranešėją, ar jis nori pasakyti, ar jis ketina pradėti trialogo darybas, kad būtų pasiektas sutarimas pirmojų svarstymų. Jeigu taip, pagal standartinės procedūras e, bus e, suteikti įgaliojimai pagal e, pranešimo projektą, o darybų komanda bus kaip įprasta pirmininkė, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai. Tačiau prašau pirmiausia pranešėją paaiškinti, ką jis norėtų daryti toliau. Ačiū pranešėja. Aš norėčiau tik tai pasakyti, kad dėrėtų nedelsant pradėti trilogą su komisija bei e, taryba. Visą tai turi būti pradėta kaip įmanoma greičiau. Ačiū. Labai ačiū. Galiu patvirtinti, kad 11 e, balandžio numatyta pirmajam trialogui. Taip pat turiu pareikšti kad po balsavimo 29 lapkričio mėnesį praėjusiais metais dėl euro monetų išleidimo pranešimo pranešėjas pareiškia, kad jis taip pat ketina pradėti darybas dėl sutarimo pirmojų svarstymų ir pagal procedūras e, daryboms įgaliojimai yra pagal pranešimą, o darybų komanda bus pirmininkė, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai. Ir noriu priminti visiems, kad grįžtume trečią valandą keistis nuomonėmis su komisaru Barnyje. Labai ačiū. E, Žanai Poli. Mais compte tenu de, de ce qui a pu se passer dans des réunions récentes. Dėlėtų atsižvelgti tai, kas neseniai įvyko posėdžių metu. Norėčiau tik tai priminti, kad parlamento uh, įgaliojimai yra pranešimą parengti. Na, o trilogo funkcija nėra e, užginčyti tai, ką siūlo komisija, arba palaikyti kažkokį tai e, vieną iš komisijos pasiūlymų. Aš norėjau tik tai pasakyti pirmininkiai, kad mums dėlėtų griežtai laikyti savo įgaliojimų. Na, dėl pranešėjo aš nebejoju, nes bet kokiu atveju pranešėjas e, gins savo projektą, e, tą balsais patvirtintą projektą. Astrid. Aš e, pritarčiau tam, kas buvo pasakyta. Nelabai supratau, ką sakė ponas Gigon. Nes labai dažnai, dažnai su socialistais ir e, liberalais jis man nežinant e, susitardavo e, dėl kai kurių dalykų ir dabar nesuprantu, ko iš čia nervinasi, <laughs> nelabai suprantu to priežasčių. Kartais demokratija yra skausminga, tačiau tai yra geriausias metodas. Ačiū visiems, sustiksime trečią valandą.